O dabar Sąjungos vyriausias įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai ir komisijos pirmo pavaduotojas pareiškimas dėl vakarų krante vykstančio žmonių perkelimo ir griovimo, įskaitant ES finansuojimus projektus. Taigi žodis vyriausiai įgaliotinė. Ačiū pirmininkė, pradėsiu nuo padėkos Europos parlamentui už tai, kad seka. Uh, situaciją Palestinoje ir Izraelyje ir tai išlaiko politiniu prioritetu. E, įdomu, kodėl strateginiai debatai vyksta naktinių sesijų metu. Tikiuosi, kad tai ne politinis ženklas. Visi žinome, kad pažangos judant taikos link trūkumas, ypač Šventojo žemėje, visada sudaro sąlygas naujai smurto eskalacijai. Taigi turime ieškoti uh, taikių sprendimo būdų. Ir netgi tais atvejais, kai e, situacija regione nepatinka pirmosius laikraščių puslapius, vis dėlto žinome, kad galimybė užtikrinti dviejų valstybių sprendimą yra labai labai e, nedidelė. Mes turime konkrečiai padėti sprendimą įgyvendinti. E, Aišku, o perkelimai ir situacija gyvenvietėse, palestiniečių struktūrų griovimas ir konfiskavimas, įskaitant ir ES finansuojamų projektų griovimą, prisideda prie situacijos bloginimo. Noriu aiškiai pasakyti, kad gyvenviečių griovimas ir Izraelio gyvenviečių politika nėra vienintelė problema įgyvendinant dviejų valstybių sprendimą. Esama ir daug daugiau praktinių problemų. E, kurstoma neapykanta, įtampa tarp dviejų valstybių, tarp kaimynų gyvenančių šalia vieni kitų. E, e, taip pat kyla grėsmė abiejų valstybių politiniai ateičiai. Abiejų šalių žmonės nusivylę, neturi vilties labai svarbu į situaciją matyti, žiūrėti plačiau ir būtent šiandien jūs nusprendėte taip plačiau pažiūrėti į situaciją, orientuojantis į vieną konkretų elementą, problemą, kurią galima suskaldyti į įvairius fragmentus. Bet e, vis dėlto mes turėtumėm dirbti dieną iš dienos, kad įtvirtintume dviejų valstybių sprendimą. Šiandieną nusprendėte diskusijose orientuotis į žmonių perkelimą ir griovimą Izraelis e, vis daugiau teritorinių paraiškų teikia, o tokie perkelimai pagal e, tarptautinę teisę yra nelegalus veiksmas. E, Europos vadovų taryba nekarta yra pasmerkusi Izraelio perkelimo politiką ir statomos sienos iniciatyvą taip pat konfiskavimus, beduinų perkelimą, e, taip pat e, nesantaikos kurstimą. Mes prieš bet kokį smurtą, kokia šalis jį bevykdytų, bet kokį prieigos ribojimą ar judėjimo e, ribojimą. Tai kertasi su tarptautinė teisė, kurią visapusiškai gerbėme ir įgyvendiname. Šie veiksmai sumažina palestiniečių galimybės pasinaudoti regione esančią žemę ir tai stabdo augimą vakarų krante, ekonomikos atsigavimą. Izraelis kaip okupavusi jėga nesugeba apsaugoti palestiniečių gyventojų, nesugeba jiems užtikrinti socialinės ir ekonominės gerovės. ES daro daug, kad paskatintų ekonomikos atsigavimą e, Palestinoje, tačiau dėl Izraelio politikos e, veiksmų, dėl europinių projektų e, ribojimo, kurie yra paskelbti net nelegaliais, pagal Izraelio teisę e, viskas yra apribojama. ES teikiama humanitarnė pagalba tuo tarpu turėtų laikytis mm, e, nešališkumo principo. Tai reiškia, kad pagalba turėtų būti teikiama e, abiejų šalių piliečiams nepriklausomai nuo to, kuriai šaliai jie priklauso, kur jie gyvena. Svarbiausia, kad jie E, kad pagalba pasiektų tuos, kam ji reikalingiausia. Per šių metų pirmąjį ketvirtį sugriauta apie 500 namų, perkelta 650 650 žmonių, o 20 e, procentų visų sugriautų pastatų buvo finansuojami iš ES biudžeto. Taigi pradėjome konsultuoti su Izraeliu per konkretų konsultavimos mechanizmą, kad ieškosmėm galimybių įtvirtinti dviejų valstybių sprendimo įgyvendinimą ir kovotume su žmonių perkelimu ir pastatų grevimu praeitą mėnesį šiuo klausimu buvo diskutuota tarybos išvadose, kurios buvo patvirtintos e, sausi. Tai akcentuota, tačiau apčiopiamų rezultatų trūksta. Valstybės narės susitarė dar pusę metų e, eiti politinio dialogo keliu ir skatinti e, moratoriumą tokiems neteisėtiems veiksmams, ypač perkelimams ir griovimui. Taip pat dirbame su valstybėmis narėmis, kad suderintume politinę žinę, kalbant šių šalių atžvilgių, ypač kalbant apie teisės į turtą ar žemę atstatymą mm. e, aišku, ir pastatas sugriovus, ir sustabdžius humanitarinę pagalbą nukenčia visi. E, esama rimtų finansinių pasiekmių, tačiau ne jos svarbiausios. Svarbiausias yra žmonių likimas suprantame, kad tik tai pagristas rimtas taikos procesas padėtų išeiti iš šios E, prastos padėties, kuri vis blogėja. Taigi turime siekti sprendimo įgyvendinimo, nepamirštant to tolimojo tikslo. Šiandieną, kaip sakiau, orientuojamės į vieną svarbų, aktualų, rimtą aspektą, vieną problemą, tačiau reikia orientuotis į bendrą vaizdą. Jūs prašote manęs to. Šiandieną aš savo ruoštų jūsų prašau žiūrėti į bendrą vaizdą, kvieščiau dirbti kasdien, kad e, šalia viena kitos gyvenančios tautos e, sugyventų taikiai, harmoningai. Žinote, kad kvartetas kartu su JAV, Rusija ir jungtinėmis tautomis dirba prie bendro pareiškimo. E, šiame pareiškime bus esminės rekomendacijos, kaip judėti į priekį ir būčiau labai laiminga turėdama galimybę vienoje iš būsimų sesijų per ateinančią savaitę šį klausimą kartu aptarti. Visi suprantame, kad svarbiausia. E, ieškoti konkrečių būdų, kaip įtvirtinti dviejų valstybių sprendimą ir tai padaryti artimoje ateityje. Žinau, kad tai skamba kaip iliuzija, kaip svajonė šiandieną, tačiau turime padaryti viską, kad tai taptų realybę. Mes, Europos piliečiai, suprantame, kad tai yra vienintelis būdas išeiti iš to uždaro rato, kuris šiandieną stebimas to verpeto, kuris susiformavo ir tikiu, kad jūs padėsite mums e, užtikrinti tą bendrąjį tikslą, nepamirštant ir tų sudėtinių dalių, tų problemų, kurias reikia spręsti. Taigi paprašyčiau per vieną iš ateinančių sesijų sugrįžti prie šios problemos, sugrįžti ir prie būsimo uh, kvarteto pareiškimo, jo ataskaitos ir galbūt bus kvarteto išvadų pagrindų nuspręsta suorganizuoti tarptautinę konferenciją, kur būtų aptartos krizės sureguliavimo galimybės ir taikos proceso užtikrinimo būdai. Suprantu, kad kalbame vienu balsu šiuo klausimu Tačiau mums reikia ne tik tai garsiai kalbėti, skanduojant taiko šūkius, bet ir tai padaryti aktyviu, nuolatiniu, giluminiu darbu. Taigi labai ačiū ir laukiu jūsų komentarų šiais klausimais. Pone Mogarini, diskusiją pradės kolega Preda. Jam skiriamos dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė komisijos narė, dėkuoju, kad pristatėte e, šią probleminę situaciją, kuri mums visiems kelia nerimą. Tai yra vakarų krante vykstantį žmonių perkelimą ir grovimą. Problema yra tikrai komplikuota. Viena vertus matome e, susitarimus, kuriuos pasirašė taip pat ir Europa. Kita vertus matome nuolatinį griovimą, o tai išlieka Izraelio administracijos e, prerogatyva kalbama apie nelegalų griovimą. Tikriausiai žinote, jūs taip pat minėjote tai, kad Izraelis nuolat kritikavo Europos Sąjungą dėl to, jog ji finansuoja statybas, kurios yra nelegalios ir kurios vyksta pažeidžiant Oslo susitarimus. Taigi finansinis projektas toje teritorijoje turi būti koordinuojamas su Izraeliu. Taip pat suprantu iš to, kas skaičiau spadoje, tai jog taryba šiuo metu rengia strategiją dėl šių griovimų ir bus numatytos ir tam tikros kompensacijos, kurios galbūt e, galėtų pasvarstyti tokį būtiną koordinavimą su izraeliečiais. Toks koordinavimas jau dabar vyksta dvi šalių pagrindų tarp Izraelio ir tam tikrų valstybių narių. E, galbūt reikėtų jį plėsti. Taip pat aš manau, jog žinoma, siekiant e, vėl paspartinti taikos procesą, būtinas pasitikėjimas. Vis dėlto manau, kad Izraelio pusė mano, jog trūksta pasitikėjimo. Ir tai yra apgailėtina, kadangi Izraelis vis dėlto yra vienintelė demokratinė valstybė tame regione. Negalima to pamiršti. Aš žinau, kad e, kraštutiniai kairieji e, tuo visiškai nėra patenkinti, kraštutiniai kairieji rėmė teroristus, tačiau manau, jog pasitikėjimas be demokratijos yra neįmanomas. Dėkuoju išdėmesi. Ačiū kolegai Prėdė. Dabar kolegai Boštinaru skiriamos 2,5 minutės. Ačiū pirmininkė. Gerbama vyriausiai galiotinė, gerbiami kolegos. Tai, ką mes šiandien aptarinėjame, nėra nauja. ES finansuotų pastatų nugriovimo temą aptarėme šiandien ir todėl šiandien turime labai gerai pagalvoti. Dar ir todėl, kad tiesiog kiekvienas nugriautas namas reiškia ir plytos išėmimas viena po kitos iš Europos takos namų mes turime sukti galvą ne tik tai e, galvodami apie ES mokėtojų lėšų panaudojimą, bet turime turėti omenyje taikos procesą Palestinoje. Ir turime pagalvoti, kur link einame. Todėl mes pirmiausia ES turėtume skatinti artimiausiuose, nu, artimiausiu, artimiausiuose rytuose taikos atkūrimo procesus. Mes turime įkvėpti gyvybės tam dviejų valstybių sprendimui ir galiausiai sustabdyti tą ilgiausiai trunkantį regiono konfliktą. ES ir toliau turi teikti humanitarinę pagalbą, laikyti savo įsipareigojimų. Izraelis yra vienas iš svarbiausių partnerių, tai viena iš nedaugelio valstybių šiame regione, su kuria mes bendradarbiaujame labai sėkmingai. Tačiau Izraelis taip pat turėtų suvokti savo tarptautinės pareigas turi laikytis tarptautinių sutarčių ir taip pat paisyti teisinės valstybės ir demokratijos principų. ES daug nuveikė šiame regione, todėl šiandien dar svarbiau šiame regione tęsti humanitarnės pagalbos teikimą ir, žinoma, teikti pagalbą Palestinai. Belder, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. šiame regione Europos Sąjunga finansavo e, gyvenamųjų namų statybą ir tuo pažeidė Oslo susitarimą. ES vienpusiai veiksmai tiesiog nepatenka į humanitarnės pagalbos teikimo metmenis. ES tiesiog veikė vienšališkai šiame regione ir tai tiesiog dar labiau padarė dar žaidinę padėtį šiame regione. Mes tiesiog švaistome mokesčių mokėtojų lėšas, o vyriausiai įgaliotinė tiesiog turėtų paaiškinti, kodėl yra investuojama į nelegalių pastatų e, statybą. Iš tikrųjų labai keista, kad mes kritikuojame Izraelį, tačiau neprisimenama Hamas vykdomo teroristo, terorizmo. Mes kalbame apie dviejų valstybių sprendimą, tačiau iki šiol negirdėjau ES nuomonės apie Hamas vaidmenį. Todėl ES elgėsi hipokritiškai ir neatsakingai. Iš tikrųjų reikia ieškoti tinkamiausių sprendimų, o nerodyti pirštais į kitus. Dėkuoju kolegai Belder, dabar kalbės kolega Vautmans. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė vyriausiai įgaliotinė. Jūs ir pati aiškiai pasakėte, jog mes kalbame apie vieną dalyką. Tai yra ES finansuotų projektų gravimas. Tačiau šį vakarą galėtume kalbėti ir apie daugelį kitų dalykų. Na, bet susikoncentruokime ties šią temą. ES yra Izraelio sąjunginė, sąjungininkė ir mes tai žinome. Čia mes kalbame apie tai, jog reikia uh, E, sustabdyti kelio grevimams. E, iki šiol ne, nesame matėme tiek daug grevimų, remiantis jungtinių tautų skaičiais per pirmąjį ketvirtį šiais metais buvo nugriauti 75 pastatai ir e, struktūros, o jie buvo finansuoti ES ir jos valstybių narių. Tai yra tik tai dalelė to, kas iš tikrųjų būtų, buvo sugriauta. Atrodo, kad tai yra sisteminė strategija nukreipta prieš, Izraelio, prieš Palestinos žmonės. Ir visi mes esame pasišventę dviejų valstybių sprendimui. Ponios ir ponai, mokyklos, vaikų žaidimo aikštelės, saulės elementų e, e, teritorijos, viskas yra greunama į tai investavo Prancūzija, Niderlandai, kitos valstybės. Mes e, teikėme paramą, tačiau dabar viską paprasčiausiai sugriovė arogantiški kariškiai. E, čia kalbame apie milijonus eurų. Vien tik tai Belgija investavo 165 tūkstančius eurų. Mes žinome, kad 400 vaikų jau šiais metais neteko namų. Vis dėlto, nepaisant to, mes Europoje tylime. Pone Mogerinė. Europa privalo reikalauti, jog būtų laikomasi tarptautinės humanitarnės teisės. Turėčiau aiškiai pasakyti, jog abi pusės privalo gerbti tarptautinę humanitarnę teisę. Antra, būčiau labai dėkingas, jeigu galėtumėte pateikti mums konkrečius skaičius dėl to, už kiek sugriautų pastatų mes sumokėjome. Aš to negirdėjau, mums reikalingi skaičiai, finansavimo skaičiai, tai turi būti viena iš pagrindinių sąlygų. Dėkuoju. Frau Kollegin Anderson. Ačiū, ponia Pautmans. Dabar ponia Anderson pusantros minutės. Ačiū. Okupuotame vakarų krante galima tiesiog e, ant lūpų pajusti dulkes iš sugriautų namų. Nuo šių metų sausio e, buldozeriai. E, atsiųsti iš Izraelio sugriovė daugiau nei 500 namų pastatų. Tai yra grubus žmogaus teisų pažeidimas, nuo kurio kenčia tūkstančiai palestiniečių. Tai yra kliūtis taikai ir tai yra uh, tikslingos politikos dalis. Uh, siekiama, kad atsirastų vis daugiau nelegalių Izraelio gyvenviečių tai apsunkina struktūrinį dialogą. Dialogą, kurio vienas iš susitarimų ir buvo nutraukti tokius neteisėtus perkelimus. Izraelis tiesiog juokėsi ES į veidą, negerbdamas įsipareigojimų, tęsdamas griovimus, ypač pastatų, kurie pastatyti padedant ES, viskas sulyginama su žeme, įskaitant ir mokyklas vaikų žaidimo aikšteles. E, Pone Moherini, ar tai nėra Izraelio panieka mums, pasityčiojimas? Juk jie žino, kad nepriklausomai nuo to, kokius įsipareigojimus prisims, jie galės nedaryti nieko, nes yra nesuvaldomi, nes niekas jų negali sutramdyti. Žinokite, kad palestiniečiams reikia jūsų pagalbos, ne, ne, neužtenka žodžių, reikia veiksmų, jų reikia dabar. Israelske buldoser har smadret bygninger, telte. Izraelio bultozeriai sugriovė pastatus, šulinius, elektros tiekimo linijas, vaikų klases. Dažnai ten matome ES vėliavas. Šimtai namų vakarų krante buvo sugriauta. Ir visiškai nebaudžiamai palestiniečiai, vietoj palestiniečių dabar įsikūrė Izraelio naujakuriai. Yra pažeidinėjamos teisės nuostatos, greunami ES finansuoti projektai. Pone Mogerinė, struktūrinis dialogas yra farsas, trūksta politinės valios Europos Sąjungoje. Ir dabar yra pats laikas nutraukti ES paramą Izraelio gyvenvietėms vakarų krante. Aš manau, jog mes išgir, turėtume išgirsti visą tiesą apie ES finansuotų projektų likimą, paprašyti kompensacijos, nutraukti susijusią paramą Izraeliui pagal Horizon 2020 programą būtina nedelsiant įvertinti padėtį regione. Dėkuoju. Vielen Dank, Frau Kollegin Auken. Es folgt für eine Minute Frau Kollegin D'Amato. Pusantros minutės kalbės kolegė Domato. Ačiū pirmininkė. Mes kalbame apie Palestiną ir šiame parlamente yra dvi grupės parlamentas gina demokratinės teises ir reikalauja laikytis tarptautinės teisės be jokių išimčių. Saugumo taryba jungtinėse tautose, taip pat Hagos tarpinis tribunolas ES turi pasakyti, kad šitų gyvenviečių grovimas yra Europos teisės pažeidimas. ES Izraelio vyriausybės paprašė, kad ji išreikštų savo pritarimą šiems ES finansuojamiems projektams, tačiau Izraelis elgesi priešingai, greuna šitos būstus ir tom pažeidžia tarptautinės konvencijas. Ir būtent tai daro Izraelio vyriausybė. Jūs tarptautinės institucijos turi reikalauti kompensacijų. Aš buvau šiame regione ir matau, mačiau šios visuomenės kančias. Labai svarbu ir toliau bendrauti ir tiesiog užtikrinti taikos procesus ir taikų sambūtą tarp gyventojų. Pretzel. Herr Präsident. Pirmininkė, vyriausiai įgaliotinė. Jūsų svajonė, jūs sakėte, būtų dviejų valstybių sprendimas. Europos Sąjunga praeitie prisidėjo prie šio sprendimo. Ji prisidėjo tuo, kad iš Judėjos ir Samarijos pagaminti produktai įvežami į ES būtų ženklinami ir kad C zonoje atsakomybę prisijimtų Izraelis dabartinėmis sąlygomis dviejų valstybių sprendimas būtų tiesiog savižudybė pačiam Izraeliui. Pažiūrėkite į topografinį šio regiono žemėlapį. Tai ES judėjo į Samarijoje, e, finansavo namų statybos projektus, tačiau buldozeriai visuomet e, ten judėjo ir judės ir grovė šitos pastatus. Ir tai yra naudinga Izraeliui ir mums visiems. Ulfskok, vieną minutę. Herr talman, fru vice ordförande. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Šiandieną vakarų krante stebime netoleruotiną situaciją. Esminės strateginės svarbos pastatai greunami e, vos e, per praėjusius mėnesius sugriauta daugiau nei pre, per visus praeitus metus. E, kviestume nesuburti Izraelio ir Palestinos asociacijos tarybos, kol Izraelis nenutrauks šių griovimo veiksmų ir nesumokės kompensacijų Europos Sąjungai. Izraelio e, vyriausybė tiesiog suinteresuota žmonių perkelimu, visko sugriovimu, sunaikinimu, sunaikinimu to, ką sukūrėme padedant ES lėšoms. E, kintas klausimas, kiek lėšų e, mm, buvo panaudota ir kokia žala padaryta. Tai turime įvertinti, įvertinant ekonominės pasiekmes. Ačiū. Labai ačiū, poniai Vilskok. Toliau ponas Škrypė vieną mintį. Ačiū pirmininkė. Konfliktas tarp Izraelio ir Palestinos yra tragedija, besitęsianti dešimtmečius. Dabar matome žmonių perkelimą, griovimą, įskaitant ir ES finansuotinų projektų griovimą tai e, siaubinga situacija, bet visi e, tik tai kaltiname Izraelį, neatsižvelgdami į tai, ką daro palestiniečiai. Suvokime, kad per pastaruosius mėnesius net 278 išpoliai įvykdyti prieš izraeličius palestiniečių. E, griovimai. Vėlgi, dauguma griovimų vyksta C zonoje. Pagal 95 metų susitarimą Tai yra zona, kuri priklauso visiškai Izraelio kariniai ir administraciniai priežiūrai. Ir tai reiškia, kad projektai, kurie buvo koordinuojami, jie buvo koordinuojami Izraelio vyriausybė, vyriausybės ir e, čia ES buvo viena iš sutarties šalių. Taigi aukštoje galiotinė netrukdykime įgyvendinti bendram susitarimui ir neskatinkime nelegalios statybos. Ačiū hvala lepa gospa mogherini za brilianten uvod ki. ačiū gerbiamas pirmininke ačiū pone komisare už tokį įžanginį pasisakymą nieko pridėti ir nereikia tiesiog pasakysiu kad nesutapimas kad šios diskusijos vyksta taip vėlai e, vakare tai parodo kad parlamentas e, nelabai suinteresuotas šio sudėtingo klausimo sureguliavimu. Tai rodo ir statistika bei kolegų pasisakymai. O tie, kas greuna palestiniečių namus, pasiteisina, kodėl taip grubiai žiauriai elgėsi su kitų žmonių turtu. Bet tai yra grubus žmogaus teisų pažeidimas, jokių būdų nepateisinamas iš tarptautinės humanitarinės teisės tokį kvazi teisėtą terorizmą turėtumėm visapusiškai pasmerkti kaip nukreipta prieš žmogaus gerovę ir e, orumą. E, tokie veiksmai nepasarnaus niekams, nei Izraeliui, nei palestiniečiams, nei regionui. Svarbiausia, kad e, palestiniečiai būtų traktuojami lygiai teisiškai izraeliečiams. Ačiū. Pone vyriausiai įgaliotinė, ES institucijos negali leisti toliau greuti šių pastatų. Mes negalime pripažinti tam, kas yra nelegalu. Tai reiškia teritoriniai šalies aneksijai ir kolonizacijai. Humanitarinė parama yra draudžiama. Mili tūkstančiai palestiniečių, tūkstančiai vaikų išstumti iš savo vaikų. Uh, ES infrastruktūros, finansuota infrastruktūra yra griaunama e, ir sąjunga tiesiog yra žeminama. Mums kelia susirūpinimą e, vyriausybės neteisti veiksmai. Būtina priversti Izraelio valstybę sumokėti už tokius griovimus. Nuolatinis e, tarptautinės teisės principų pažeidinėjimas antrojo straipsnio tarp ES ir Izraelio pasirašytos sutarties pažeidinėjimas e, turi atnešti, e, turi pareikalauti atsako, būtina imtis veiksmų, nedelsiant. Dėkoju kolegai Jarek, dabar ponas Durant vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė vyriausiai įgaliotinė. Praėjusį birželio mėnesį aš kartu su eurodeputatais buvau nuvykęs į Palestiną vieną kaimelį. Ir tas kaimas yra tai, kas lie, liko šiandien iš to kaimo. Tik tai griuvėsiai ir daugiau nieko. Viskas buvo sugriauta. Pasak jungtinių tautų Ten buvo daugiau negu 600 pastatų, mokyklų, negyvenamųjų namų, kurie buvo sugriauti nuo metų pradžios. Didelė iš jų dalis buvo finansuota iš ES fondų. ES privalo sustabdyti šios griovimus, ji turi apsaugoti pažeidžiamiausią visuomenės dalį, kuri ten gyvena. Izraelis nėra valstybė esanti už laiko ar už teisės normų. Būtina gerbti teisės normas, būtina apginti pilieti, civilius gyventojus. ES privalo veikti tam, kad sustabdytų tokius griovimus. Mes privalome e, priversti atsiskaityti Izraelį ir Izraelis turi e, kompensuoti už tuos griovimus. Dėkoju, ačiū ponia Durant. Dabar vieną minutę ponas e, Banju. Ačiū ponia pirmininkė. Kartu su New Yorko profesoriumi, kuris specializuojasi taikos procese, pasak jo, retai, kada tarptinės bendruomenės veiksmai žengia toliau negu kad paskelbiamos rezoliucijos. Dabar matome tokią kasdien, tokius kasdien vykstančius smurto veiksmus. Vis dėlto kiekvieną savaitę yra sugriaunama 50 palestiniečių pastatų ir tai vykdo Izraelio valstybė. Matome nuo metų pradžios sugriautus daugybę pastatų. Vis dėlto daugybė Izraelio ir Palestinos gyventojų nenori nieko kito kaip tik tai taikos. Paryžiuje buvo imtasi tarptautinės iniciatyvos, prancūzai nori vėl atkurti taikos procesą ir išspręsti klausimą tarp šių dviejų valstybių būtina užkirsti kelią kolonizavimui ir griovimams. Tai yra kelias, kuriuo turime žengti tam, kad įgyvendintume šį sprendimą. Dėkoju, kolega Barnio. Dabar ponas Gerikė, vieną minutę. Gerbėme komisarė, realybė kartojasi. ES finansuotos stovyklos pastatai C teritorijoje ir vakarų krante yra graunami. Ta, tos gyvenvietės buvo pastatytos be Izraelio sutikimo, todėl jos yra neteisėtos. Jeigu tai būtų padaryta Vokietijoje, tai būtų pareikalauta atsakomybės, gal kai kas būtų ir nu, pasiustas į kalėjimą. Todėl ES pati turėtų atsižvelgti į tai, kad jinai pažeidžia tarptautinę teisę ir dabar ji pati turi teisę reikalauti Izraelio atsakomybės, ar ir toliau ES mūsų piliečių lėšomis statys nelegales gyvent, gyvenvietės ir kritikuos Izraelį taip griežtai kaip iki šiol. Tiesiog jungtinės tautos turėtų imtis šio klausimo. Dėkoju kolegai Gerikė Silikiotis. Gerbiami kolegos, iki šiol ES neveikė, bandydamas spręsti konfliktą šiame regione, o Izraelis ėmėsi savo veiksmų vienašališkai ir pradėjo greuti tas struktūras, kuris ES sukūrė pati finansuojama. Palestinos pabėgėliai nebegali grįžti į savo įprastas vietovės, o ES tiesiog neturi galimybių remti Palestiną. Mes turime suprasti, kad mes nebegalime kaltinti vieni kitų ir toliau ES turi labai aiškiai pasakyti Izraeliui ir pritaikyti asociacijos sutarties antrąjį straipsnį. Jeigu ne, tai šita sutartis turėtų būti atšaukta. Mes negalime tiesiog žiūrėti ir nieko neveikti, matydami, kaip kenčia Palestina. Ačiū, ponė pirmininkė, vyriausiai įgaliotinę. Izraelio valdžios vykdom, vykdomi griovimai palestiniečių namų, mokyklų ir gamyklų teritorijoje buvo puikiai dokumentuota ES misijų vadovų. Iš tikrųjų, per pirmuosius 2016 metų mėnesius buvo sugriauta daugiau palestiniečių namų negu kad per visus 2015-uosius. Ir dėl to šeimos neteko namų. Tai tik tai pabrėžia dviejų valstybių sprendimo būtinybę ir struktūrinio dialogo nesėkmę. Tai aiškiai matome visi būtina padidinti spaudimą Izraelio vyriausybei veikti. Pone Mogherini, Izraelio asociacijos taryboje reikia pasiūlyti ministrui pirmininkui Netanyahu visišką e, griovimų sustabdymą. Tai yra ES piliečių pinigais remiami projektai. Dėkoju kolega Taylor. Dabar vieną minutę ponui Kan. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes matėme griovimus ir nuolatinį priverstinių perkelimų vakarų krante žiaurumą. Matome, jog visą tai yra nukreipta į žmonių namus ir humanitarinius projektus. Tai yra beprecedentinė veiksmai. Per pirmosius mėnesius e, matėme daugybę griovimų. Čia yra nesilaikoma tarptautinės teisės ir Izraelio valdžia tai puikiai suvokia. Tačiau jeigu leisime, kad tai ir toliau vyktų, mes e, nuvelsime ne tik palestiniečius, bet taip pat ir ES piliečius, kurie prisidėjo prie ES fond, e, projektų finansavimo. Dėl to kyla pavojus dviejų valstybių sprendimo įgyvendinamumui. Pone vyriausioji įgaliotinė, ar jūs paraginsite e, iš, pareikalausite iš Izraelio kompensuoti už padarytą žalą? Dėkuoju. Ačiū kolegai Kan. Kolegė Sakorafa kalbės dabar. Minutę. Gerbiama vyriausiai galiotinė užimtųjų teritorijų situacija rodo, kad sužlugo ES politika. Izraelio politika greunant vakarų kranto gyvenvietės iš tikrųjų didžiulis iššūkis gyventojams. Šit tos gyvenvietės buvo teisėtai pastatytos, o Netanjaho teigia, kad jeigu ES ir toliau finansuos šitas struktūras, tai jos ir toliau bus greunamos. Tuomet reikia klausti, kaip šioje situacijoje bus įgyvendinamas dviejų valstybių sprendimas apskritai palestiniečių valstybei nebebus vietos įsikurti šeši mėnesiai praėjo ir per tą laiką nieko nebuvo nuveikta. Todėl man kyla klausimas, ką dabar darysime Izraelio adresu, ar imsime sankcijų, ar tiesiog pritaikysime žmogaus teisų pažeidimo e, principą. Dėkuoju kolegė Sakurafa, dabar kolega Freud. Ačiū pirmininkė, ponė vyriausiai galiotinė mūsų akimis tiesiog neįtikėtina tai, kas vyksta. Vakarų kranto, krante būdami mes prieš keletą mėnesių kalbėjome su to regiono parlamento atstovais ir dabar pastebėjome, kad situacija blogėja per pastaruosius metus nuolat, o šiuo metu netgi yra greunamos ES finansuotos vietos gyventojų gyvenvietės. Ir ES netgi simboliai yra nepripažįstami. Todėl mes norėtume paklausti jūsų, kaip jūs pareikalausite iš Izraelio kompensacijos ES ir kaip jūs pareikalausite, kad Izraelis baigtų šitą savo įdingą politiką. Ačiū, ponas Klerės Debons. Ačiū, pirmininkė. Aišku, kad toks žmonių išvarimas iš savo namų, jų griovimas yra didesnės visuotinės strategijos dalis Izraelis tą strategiją sistemingai vykdo palestiniečių atžvilgių, o valstybių narių a, neveiksnumas yra apgailėtinas. Tai reiškia, jog Europos Sąjunga e, yra atsakinga ir už tas e, žmonių žūtis, už tą skausmą. E, kurį stebime regione, o mūsų veiksmai e, net nešė rezultatų. E, juk nepakanka pareiškimais vadovautis ir jais kovoti. Reikia konkrečių veiksmų ir, kaip sakė kolegos, reikia kovoti su Izraelio nebaudžiamumu. Ačiū. Ačiū. Toliau vieną minutę poniai Arena. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponė Mogherini už jūsų pasišventimą artimiesiems rytams ir už tą jūsų energiją, kurią skiriate Izraelio ir Palestinos konflikto sprendimui. Aš visiškai pritariu jūsų tikslui e, kuriuo siekite visomis įmanomomis priemonėmis pasiekti taikos proceso ir pasiekti dviejų valstybių sprendimo. Šiandien mums kelia susirūpinimą tai, ką jūs, kaip jau minėjote, tai, jog viena vertus mes turime išspręsti Izraelio ir Palestinos konfliktą, infrastruktūros griovimus, infrastruktūros, kuri yra būtina e, Palestinos teritorijoje. Tam tikrai mūsų kolegos čia e, nesupranta akivaizdžių dalykų. Nesant tokios infrastruktūros, kuri yra nelegali, vis dėlto būtina sustabdyti kolonizavimą. Tai yra humanitarnė infrastruktūra, kurią finansuojame mes tam, kad suteiktume palestiniečiams būtiną infrastruktūrą. Taigi tai, ko mes reikalavome ir tai, ką mes remiame šią prasme, yra atkurti dialogą, imtis būtinų sankcijų, jeigu tai yra įmanoma, ir pareikalauti finansinės kompensacijos. Ačiū. Ačiū, poniai Arena, toliau e, ponia Gomes. Aš mačiau iš tiesų tai, kokia yra padėtis toje vietoje. Aš mačiau, kad tas dviejų valstybių sprendimas e, turėtų būti gyvendinamas, tačiau matome, kokią politiką vykdo Izraelio valdžios e, institucijos, e, kariniai veiksmai, e, gazoje veiksmai, matome, kas vyksta ir visą tai provokuoja gyventojų radikalizmą iš Palestinos pusės. Matome beduinus, matome tai, jog izraeliečiai greuna infrastruktūros projektų finansavimą Pone Mogerinė, kaip Jūs įvertintumėte tai, reikėtų įšaldyti tokius griovimus? Ar jūs pareikalausite kompensacijos iš tos šalies už visus įgyvendintus griovimus, už tuos projektus, kuriuos finansavo Europos Sąjunga? Ar mes galėsime pasiaiškinti prieš savo mokesčių mokėtojus? Iš tikrųjų, ar mes turime už tai mokėti, ką finansuoja Europos Sąjunga? Mes turime neleisti numirti taikos procesui. Ačiū. Ačiū kolega Gomeš, dabar spontaniški pasisakymai ir pirmas kalbės Matuševič. Ah, grazie Presidente, grazie Alto Komisariu. Ačiū pirmininkė, ačiū vyriausioji galiotinė. Šiandien parlamentas e, labai rimtai diskutuoja apie šią problemą Bet niekas nepaminėjo 45 per šį laikotarpį nužudytų e, izraeliečių. Kalbame apie cementą, kurį Hamasas vagia, kad gyvenvietę statytų. E, kalbame apie e, tuos baisius vaizdus, kuriuos patys matėme. Jauni palestiniečiai patys išėję į gatves peiliais. Uh, puola e, izraeliečius. Tai yra pagrindas terorizmui. ES turėtų tai aiškiai suvokti. Tokiais būdais, kai penime antisemitizmą, penime ir terorizmą. Kalbėkime su abiemis tautomis, kalbėkime apie tai, kad per pastarąsią savaitę žuvo 45 izraeliečiai. Ačiū labai ponas Martušėliu. Toliau ponas Vot. Pone Vot. E, per keletą dienų Izraelis žymės nacionalinę e, aukų paminėjimo dieną. E, tai yra gera proga pakalbėti apie susidariusią situaciją. Izraelio vyriausybės uh, nurodymais sugriauta šimtai pastatų, gyvenamųjų namų, mokyklų, ligoninių, klinikų, žmonės perkeliami. Nevyriausybinės organizacijos Izraelyje yra prieš okupaciją, pasisako už taiką, bet pačios nevyriausybinės organizacijos patiria didelį vyriausybės spaudimą kuri siekia plėsti perkelimus tokiuose zonose kaip E1, E2 prie Betliejaus. Palestino, Palestinos e, bendruomenės kenčia ir nuo to, aišku, kenčia bendras dviejų valstybių sprendimo gyvendimas valstybės narės turėtų pasakyti, kad e, mes niekur nesitrauksime nuo susitarimo užtikrinti dviejų valstybių e, sprendimo galimybę ir grėvimai turėtų būti sustabdyti. Ačiū. Ačiū ponė Vort, ponės Marijas. Ačiū pirmininkė. E, kadangi taip grubiai pažeidžinėjamo žmogaus teisės vakarų krante. Mes turėtumėm eiti dar toliau, kad įtvirtintume taikų konflikto sprendimą. Virš 600 pastatų sugriauta per pastaruosius keletą mėnesių, įskaitant pastatus, kurie buvo e, pastatyti finansuojant Europos Sąjungai, sugriautos mokyklos Tai reiškia, vaikai negaus taip reikalingo išsilavinimo. Taip pat e, Izraelio karinės pajėgos yra dislokuotos tam, kad jos suvaržytų palestiniečių judėjimą. E, palestiniečiams trūksta geriamo vandens, pavyzdžiui, produktų. E, visa tai parodo, kaip svarbu rasti taikų konflikto sprendimą. Mes turime didinti finansavimą kovai su skurdu užtikrinti ir siekti apsaugoti žmogaus teisės regione. Ačiū. Gracias, presidente. Señoría. Urban Crispo. Ačiū, ponė pirmininkė. Jau kurį laiką yra prašoma nustatyti planą, kuriuo remiantis būtų sustabdyta okupacija ir tokia aparteido padėtis, dėl kurios kenčia palestiniečiai. Būtina, kad vyriausiai įgaliotinė pareikalautų iš Izraelio vyriausybės nedėlsiant sustabdyti tokius priverstinius perkelimus bei Izraelio gyvenviečių plėtrą vakarų krante. Taip pat reikėtų paprašyti valstybių narių ir komisijos aiškios pozicijos visais atvejais, kai Izraelio e, valdžios institucijos greuna humanitarinės struktūras ir projektus, kurie yra finansuojami Europos mokesčių mokėtojų pinigais toks nuolatinis žmogaus teisų pažeidinėjimas, tarptinės teisės pažeidimai negali tęstis. mes gauname tylų ES institucijų sutikimą, bet reikia taikyti sankcijas. Dėkoju. Dabar ponė Madagal, vieną minutę. Ačiū. Pone Mogerinė, jūs sakėte prieš dviejus metus, kad didžiuojatės tuo, jog išspręsite Izraelio ir Palestinos konfliktą. Ar jūs lankėtės ten pastaruoju metu? Rezultatas yra visiškai aiškus. Tai, kas įvyko, tai mes matome tik tai didesnį smurtą, daugiau okupacijų. Projektai, kuriuos finansuoja ES, yra greunami ir vis greičiau. Ne ES statomos mokyklos yra nelegalius, tai yra ginklai ir buldozeriai, kuriais tos mokyklos yra greunamos, jie yra nelegalūs. Man atrodo, jog tai, ką jūs darote, tai jūs tik tai fiksuojate nesėkmes, ne jūsų asmenės nesėkmes, bet ES nesėkmes. Aš pats ten buvau nuvykęs, aš buvau beduinų stovyklose. Uh, Ir mačiau, kad izraeliečiai nemėgina regularizuoti e, tokių e, stovyklų padėties, o tiesiog jas greuna. Europos Sąjunga stovi tylomis šalia. Matome, jog ten yra dislokuojamos karinės pajėgos pažeidinėjant tarptautinę teisę. Ačiū. Pone Marta, dabar... Kolega Bukna. Ačiū vyriausiai, visiausiai įgaliotinė, kad jūs atvykote ir klausysitės mūsų šios diskusijos metu. Praėjusiais metais lankiausi Palestinoje ir situacija mane šokiravo. Šokiravo ne tai, kad Izraelio karinės pajėgos greuna infrastruktūrą ir pastatus, o todėl, kad Izraelio kalėjimai pilni vaikų ir jaunimo. Kai aš ten buvau, bėgantis vaikas tiesiog buvo nušautas į nugarą, nugarą kadangi jis tariamai metė akmenį į Izraelio šarvuotį. Tai yra tiesiog teisėtas žmonių linčiavimas. Todėl aš norėčiau jūsų, gerbiami kolegos, paprašyti pasakydamas, kad mes negalime su tokia valstybė palaikyti privilegijuotų santykių. Mes negalime teikti karinės įrangos, jeigu mes apskritai dar kokiu nors vertybių laikomės šiame parlamente. Ačiū kolegai Buchneriui, baigėme spontaniškų pasisakymų raundą ir dabar pabaigai sutikiu žodį dar kartą vyriausiai įgaliotiniai poniai Mogerinį. Ačiū. Aš norėčiau pasakyti, kad man malonu girdėti, kad kai kurie mano jog per vienerius metus mums tikrai negalėjo pavykti išspręsti to konflikto, kuris vyksta ilgiausius dešimtmečius. Iš tikrųjų, per likusius tris su pusę mano kadencijos metus, nežinau, ko mes pasieksime, tačiau įdėsime visas pastangas. Ir mes ir toliau turime nuosekliai veikti. ES tenka artimuosiuose rytuose ypatingas vaidmuo. Mes esame ne tik tai svarbiausias donorų, svarbiausi donorai Palestinai, mes esame ne tik svarbiausias prekybos partneris Izraeliui, bet mes esame politinis veikėjas, kuris nuolat ir su didžiuliu užsidegimu bando spręsti šitą konfliktą. Ir galvodami apie mūsų istoriją, mūsų geografiją, turime suvokti tą ypatingą vaidmenį. Šioje salėje mes kalbame apie Izraelį ir Palestiną ir turime e, pripažinti, kad vieni pri, e, pritarė vienai šaliai, kiti kitai šaliai. Tačiau mes turime laikytis savo principų, savo veiksmų ir savo turime suprasti savo vaidmenį. O mūsų vaidmuo, mano manimu, nutiesti tiltus, paraginti, kad Palestinos, Izraelio politinėse stovyklose ir visuomenėse būtų ir toliau galvojama apie tai, jog reikia sugalvoti, kaip ir palestiniečiai, ir izraeliečiai galėtų gyventi taikiai. Aš politiškai užaugau su Oslo naratyvu ir aš puikiai suprantu, kad auga ir Izraelio, ir Palestinos naujos kartos ir jos tiesiog taikstosi su šia situacija kaip įprasta, kaip normalia. Labai svarbu, kad mes visi dirbtume taikos užtikrinimo linkme. Mes turime būti tarpininkais, turime padėti ir todėl aš pritariu tiems, kurie imasi parlamentinės iniciatyvos užtikrinti taiką, nutiesti E, ryšius tarp parlamentarų. Mes prieš keletą mėnesių apie šias problemas kalbėjome ir sakėme, kad mes matome ne tik tai problemas, bet mes turime suvokti, kad būdami Pazra, e, Palestinos draugai mes turime išlikti ir Izraelio draugais. O būdami draugai mes galime skatinti, raginti, spausti diplomatiniais kanalais, teikti pagalbą ir kartu žengti taikos užtikrinimo keliu. Taigi mes turime išsaugoti suinteresuotų šalių pasitikėjimą. Jūs e, sakėte, kad Izraeliu nelabai galima pasitikėti, tačiau vis dėlto labai svarbu, kad Izraelio prezidentas švesdamas Europos dieną užsuko į ES delegaciją ir ten išsakė labai optimistinių minčių. O tai reiškia, kad mes galime dirbti iš vien. Manyčiau, kad tokias žinias reikia priimti labai atidžiai, įsiklausant. Mums tenka politinė atsakomybė. Mūsų politika yra visiškai skaidri, nukreipta link Izraelio ir link Palestinos. Mes jau esame įrodę, kad bet koks bandymas suskaidyti ES institucijas arba valstybės narės nebus sėkmingas. Tai mums yra akivaizdu. Ir akivaizdu yra ir tai, kad mes pasisakome prieš bet kokį mm, priešiškumą ir smurto propagavimą. O mūsų finansuojami projektai ir valstybių narių finansuojami projektai buvo įgyvendinti pagal humanitarnės pagalbos teikimo procedūras, atsis, išsaugant nešališkumo ir savarankiškumo principus ir mes siekime padėti tiems, kuriems ta pagalba labiausiai reikalinga. Tai yra mūsų pagrindinis veiklos principas. Mes taipogi, aš jau minėjau apie tai pradžioje, tačiau jūs tą klausimą dar kartą iškėlėte. Aš dar kartą noriu pasakyti, kad mes dirbame ir su valstybėmis narėmis, galvodami apie tolesnius žingsnius, apie galimą kompensaciją už uh, sugriautą turtą. Taigi mes kartu su valstybėmis narėmis norime išsaugoti mūsų sąjungos vienybę, nes tai yra mūsų stiprybė, stiprybė kiekviename žingsnyje. Ateityje mes ir toliau norime investuoti į tas priemonės ir struktūras, kurias mes parengsime kartu, plėtodami dialogą su Palestinos administracija ir Izraelio vyriausybė. Iš tikrųjų, labai gerai, kad mes apsisprendėme dėl šio mechanizmo. Jeigu mes norime aptarti problemas, reikalinga institucija, kuri leistų aiškiai, skaidriai aptarti problemas ir išsakant labai aiškę poziciją ir mūsų kolegoms iš Izraelio. Kai kas iš jūsų kalbėjo apie tai, kaip toliau užtikrinti dviejų valstybių e, statuso proceso plėtrą. Aš galiu pasakyti, kad mes ir toliau tęsime šį darbą. Norėčiau priminti, kad prieš pusantrų metų dar nebuvo pradėtas konkretus darbas, regiant ataskaitas ir aš manyčiau, kad šiam aspektui reikia kreipti ypatingą dėmesį ir taip pat reikia kartu dirbti su JAV, su Rusija ir su kitomis valstybėmis, partnerėmis įgyvendant arabų valstybių iniciatyvą ir remiantis rekomendacijomis, kurias tarptautinė bendruomenė skiria konflikto šalims. Nėra kokio nors tebuklingo sprendimo, kuris leisti per vieną dieną įkurti dvi valstybės. Tačiau mes atgyvinome, atnaujinome šitą diskusiją kartu su tarptautiniais partneriais, tarptautinė bendruomenė ir aš tikiu, kad kartu su kitomis suinteresuotomis šalimis leis pasiekti palankių rezultatų. Šiandien aš tai sakau, būdama labai optimistik, optimistė. Tačiau jeigu mes netikėsime, tai tikrai nieko iš tikrųjų ir nepakeisime. Todėl aš norėčiau paprašyti suvienyti mūsų pastangas, padėti mums dirbti šitą darbą, turint omenyje ypatingą atsakomybę Palestinai ir Izraeliui. Dėkuoju. Ačiū kolegijai Mogherini.